Euh, président Rebelo de Souza, président de la République Portugalijos. Portugalijos Respublikos prezidentas ponas De Susa. Gerbiami kolegos, Dėkoju, kad taip širdingai pasveikinote mūsų šiandienos svečią, Portugalijos Respublikos prezidentą. Aš ne tik tai noriu nuoširdžiai pasveikinti prezidentą atvykusi į Europos parlamentą, bet ir ypatingai pasveikinti mes paprastai po rinkimų Mes po rinkimų paskambinom ponui Marcelui Rebelui Desausa. Jis man pasakė, norėčiau pirmiausia mm, vykti vizito į Europos parlamentą. Tai yra pirmas užsienio vizitas tapus prezidentu. Norėčiau, kad būtų į Europos parlamentą. Tai ne tik tai simboliškas gestas, kad mes šiandien turime Portugalijos Respublikos prezidentą su mumis. Mes e, daug kalbėjome apie Portugalijos vaidmenį Europos Sąjungoje ir jis man pasakė, mano apsilankimas rodo, kad aš labai giliai tikiu Europos Sąjungą ir noriu pasakyti Europos parlamentui, kad Portugalijos prezidentas tiki e, bendradarbiavimu ir tikrai prisidės prie Portugalijos bendradarbiavimo Europos Sąjungoje. Dėl to aš Jums labai dėkoju ir suteikiu žodį. Prašom. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, nuoširdžiai dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Ačiū ponė pirmininkė, kad pakvietėte mane į demokratijos namus. Po to, kai tik tai pradėjau eiti pareigas kaip Portugalijos Respublikos prezidentas. Martin Schulz. Dėkoju Jums, gerbiamas pirmininkės Martinai Šulcijai, kad galiu kreiptis į teisėtai demokratiškai išrinktus Europos parlamento narius. Tai yra demokratijos namai, nes nėra jokios, jokios kitos institucijos ES, kuri būtų paremta e, laisvės, saugumo, humanizmo ir piliečių dalyvavimo valdyme principais. Būtent tai e, simbolizuoja Europos parlamentas. E, būtent Tai yra labai simboliška, kad aš čia e, kalbu, e, nes ES labai stipriai prisidėjo prie Portugalijos demokratijos. Aš esu iš tų, tos portugalų kartos, kuriai Europa ir integracija ES buvo e, tiesiog desko, dekolonizacijos ir demokratizacijos sapnas. E, mes, kai integravomės į Europos Sąjungą, baigėsi imperijos era ir mes grįžome į istorinę, kultūrinę savo e, žemę, į Europą. Nuo 60-ųjų praeito amžiaus e, metų, e, kuriai mes priklausėme, mes tikėjome Europą, e, dėl to, kad Europa mums buvo taikos, solidarumo, augimo, e, kultūros ir socialinios lygybės mm, pavyzdys. Bet taip pat e, tikėjome, kad Portugalija atsinaujins. Todėl mes e, labai džiaugiamės, kai pirmą kartą e, universiteto studentai dalyvavo kongrese ir aš taip pat dalyvavau. Ir man tada buvo 20 keli metai ir aš taip pat e, buvau deputatas tarp 75-76 metų ir, ir dalyvavau šiuose, e, šiuose įvykiuose. Todėl 77 metais, kai vyko ilgos dėrybos iki 85 metų ir buvo E, kuriama, kuriama e, bendroji e, valiuta, aš tada buvau opozicijos lyderis. Ir taip pat vėliau dirbau mažumos vyriausybėje ir prisidėjau prie to, kad Portugalija prisijungtų prie eurozonos. Aš su dideliu pasididžiavimu prisipažinsiu, kad uh, Labai džiaugiausi, kai, džiaugiausi, kai Jose Manuel Durao Baroso buvo išrinktas Europos komisijos pirmininku. Taip pat e, labai didžiuojosi dėl Europos, dėl Europos parlamento narių Portugalų veiklos, dėl visų Portugalų parlamentarų veiklos. E, Seni įsitikinimai nesikeičia ir aš esu įsitikinęs ES vaidmenių pasaulyje. E, tapusi demokratinę, Portugalija yra ištikima šiai strategijai ir šiam keliui e, nesvarbu, kas bebūtų vadovavęs Portugalijai, kokia vyriausybė bebūtų E, vadovavusi. Portugalija šiais metais švenčia 40 metų konstitucijos sukakti. E, konstitucijoje įtvirtintos laisvės ir teisės. Portugalų demokratinėme kelyje ES vaidino labai svarbu vaidmenį. Ir toliau ES indėlis Portugalijos vystimuisi yra labai svarbus. Labai svarbus, kad mano šalyje gerėtų gyvenimo sąlygos. Portugalija sugebėjo puikiai pasinaudoti ES struktūriniais fondais, e, modernizavo e, savo industrinis, e, pramoninį sektorių ir taip pat infrastruktūrą. E, Portugalija per 12 metų turėjo nueiti tą kelią, e, kurį kitos stipresnės e, ekonomiškai šalys nuėjo per 40 šalių, metų. Per 12 metų Portugalija integravo 700 tūkstančių Afrikos gyventojų. Portugalija iš uždaros ekonominės šalies, gana militarizuotos, e, nuo 82 metų tapo atvira e, valstybė globaliame pasaulyje ir labai stipriai išvystė pramonę. Per tokį trumpą laiką įvyko labai daug pokyčių ir jų kaina buvo labai didelė. Ne tik buvo padengta e, visa šita kaina iš struktūrinių fondų, konsolidacija pareikalavo ir kitų išteklių. 2008-2009 metais pasaulyje kilo krizė ir, kilo, ir, ir, ir atsirado struktūrinių problemų, kurios iki šiol nėra įspręstos. E, centri, Europos centrinis bankas, Europos komisija ir Tarptautinis monetarnis fondas ėmėsi svarbaus žingsnio, padėdamas e, Portugalams įveikti krizę, per kurią Portugalai turėjo e, daug ko atsisakyti tam, kad būtų galima įgyvendinti šį gelbimo planą. Kaip Portugalijos Respublikos prezidentas E, galiu besididžiuodamas e, kalbėti šiandien šioje salėje ir su pasididžiavimu pasakyti, kad Europa visada padėjo Portugalijai, o Portugalija įgyvendino visus įsipareigojimus ir e, pagalbos programa buvo baigta. Šiandien Portugalija nori ir toliau laikytis finansinio stabilumo kelio, kontroliuoti e, biudžeto deficitą ir valstybės skolą. Taip pat nori kompensuoti ir tiems sektoriams, kuriam, kurie labiausiai nukentėjo. Manome, kad be privačių investicijų ir eksporto E, vidinis e, vartojimas taip pat labai stipriai prisidėjęs prie darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo. Tai yra kitoks kelias. Jisai visiškai kitoks negu tas kelias, kurį, kuriuo keliavome prieš krizę. Mūsų vyriausybė yra proeuropietiška ir vykdė visus tarptautinius įsipareigojimus ir ją, ją sudaro ne tik tai dvi labai e, svarbios politinės, šeip, dviejų politinių šeimų e, atstovai, bet ir kitos politinės šeimos, kurie, kuri labai stipriai prisidėjo prie e, Portugalijos demokratijos. Nors e, aš priklausau kitai politiniai šeimai negu vyriausybė, bet vis, kaip visų portugalų atstovas manau, kad e, reikia užgydyti žaizdas, e, nuraminti piliečius ir ieškoti konsensuso. Mano žinia yra labai paprasta, ponai ir ponios. Reikia stabilumo įveikus e, finansinės krizės, socialinės krizės, reikia ieškoti bendrų sąlyčio taškų, stiprinti finansinę sistemą. Neseniai žengtas žingsnis yra tikrai geras ženklas, kaip galima įvykdyti administracijos, teisinės sistemos e, reformas e, socialinės sanglaudos reformas ir, ir panašias reikalingas šaliai reformas. Esu tikras, kad galima suderinti ir finansinę drausmę, ir socialinius įsipareigojimus. Tikiu, kad galima, e, laim, galima pasiekti, kad ekonomika veiktų net ir taikant finansinę e, drausmę. E, gerbiami ponai ir ponios, aš esu nepataisomas e, proeuropietis. Ta Europa, apie kurią svajojau ir toliau svajoju, ta Europa, apie kurią svajoja dauguma portugalų, dabar susiduria su naujais iššūkiais, kurie yra labai sudėtingi ir dar nematyti. Dabar negalima trypčioti vietoje. Dabar reikia naujai galvoti apie ES ateitį. Reikia e, apgalvoti tą taiką, taikų laikotarpį, kur, kurį mes išgyvenome ir mokytis iš jo. Turime kovoti su kraštutiniu nacionalizmu, šovinizmu ir, ir e, atgyvenusią politi, politinės veiklos formą. Debatai, diskusijos apie ES, kuri dabar susiduria su naujais iššūkiais, bus sėkmingos tik tada, kai remsimės pirmiausiai dialogu su mūsų piliečiais, kai gerbsime jų lūkesčius. O jų lūkesčiai yra gyventi saugioje, laisvoje erdvėje, kur gali užkur, um, užsitikrinti savo gerovę, kur gali turėti darbo. Labai svarbu, kad ES valstybių narių vadovai nepamirštų piliečių lūkesčių nepamirštų to, kas yra svarbu mūsų pilietiniai visuomeniai. Tam reikia būti arčiau piliečių. Europa, apie kurią svajoju, turi būti solidari ir vieninga iš išorės ir viduje. Mano svajonių Europa turi laukti, kad į ją atvyktų ir nenorėtų iš jos išvykti. Reikia teisingai spręs, priimti sprendimus dėl tų, kurie bėga nuo karo kaiminėse valstybėse. Čia turiu omeny pabėgėlius. Portugalija šiuo atveju buvo e, geras pavyzdys, turint omenyje gyventojų skaičių. Tai yra vienas iš pagrindinių ES viena iš pagrindinių ES šalių pri, priėmusi ir integravusi pabėgėlius. Ši padėtis mus moko nepamiršti pagrindinių vertybių, vien pasirašinėjant trumpalaikius susitarimus. Norime, kad neapsiribotumėm vien susitarimais. Mano svajonių Europa jau tiek kartų e, nugalėjo totalitarizmą, tikrai sugebės nugalėti terorizmą, e, religinį fanatizmą ir panašius priešus būdami solidarūs ir vieningai kovodami su tokia dramatiška situacija, tok, vieningai veikdami tokiame dramatiškame kontekste. Ir, ir kovodami su su išpoliais. Dabar kaip tik norėčiau ir pabrėžti, kad labai pabrėžti savo solidarumą su Prancūzija ir Belgija. Taigi mano svajonių Europa turi būti pakankamai, turi mokėti pakankamai svariai veikti tarptautinėme kontekste ir būti lyderė tokiuose svarbiuose klausimuose, kaip pavyzdžiui, finansinis skaidrumas. Turi įrodyti, kad nepamiršo demokratinių įsipareigojimų, nepamiršo įsipareigojimų aplinkai. Mano svajonių Europa turėtų remtis moksliniais tyrimais, nepamiršti kultūrinio sektoriaus, nepamiršti jaunimo, tų pamirštųjų, kurie baigia mokslus, neturi darbo. Mano svajonių Europoje turi būti pakankamai jėgų kovoti už savo ateitį Mano svajonių Europa yra pilna svajotojų, svajotojų, kurie turi bendrą svajonę gyventi demokratiškoje, solidarioje, laisvoje, skaidrioje Europoje. Mano svajonių Europa e, yra ta Europa, kurioje Portugalija yra stipri ir optimistiškai nusiteikusi, nes kitaip Europa nebus e, vertybių simbolis. Taigi Europa turėtų nepamiršti to, ką Portugalija, kuo pri, Portugalija prisidėjo prie Europos Sąjungos ir kuo ją praturtino. Mano Portugalija, ta, kurią čia atsivežiau, kerta visas sienas ir jūras, bet nepamiršo, kad, Europo, kad Portugalijos vieta yra kartu su Homero, Šekspyro, Getės, Prusto, Cervanteso, Dantės, Džoisos, Trimbergo, Kunderos, Kafkos, Žimborskos ir Pesos žemėmis ir kitų žemėmis. Mes esame europiečiai, visada būsime europiečiai. Dėkoju. Dėkoju prezidentui turbūt daugiau neturime ką pasakyti, pridėti. Dėkoju kolegos, norėčiau palinkėti visokiojo pasiekmės per balsavimą ir e, gerbiamas prezidentė visada laukiame jūsų čia. Ir e, norėčiau tik papildyti, kad e, tokia kalba visus čia esančius ragina galvoti taip kaip jūs ir turbūt tokių čia yra didelė dauguma. Dėkoju. chiede la parola. Michael. Michael. Buongiorno, colleghe e colleghi. Labadiena, kolegos. Pradėsime nuo balsavimo, bet prieš tai ponas Bagel paprašė žodžio. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pirmininkė. Šis parlamentas praėjusiu metu gruodžio 17 E, priėmė e, sprendimą dėl žmogaus teisų ir demokratijos. 78-ame e, 78 straipsnėje šiame susitarime buvo kalbama ir apie Sahelio žmogaus teises. Ir yra jis neteisingai buvo nuteistas Maroko teismo. Ir dabar e, prašoma, kad komisija ir parlamentas susisiektų su Maroko valdžios institucijomis ir e, e, būtų kreiptasi į jų parlamentą ir būtų pareikalauta, jog jie, būtų, jie gerbtų žmogaus teises. Kągi periname prie balsavimų. Prieš tai keli pranešimai, kaip žinote, balandžio e,